reikės tokiam tvariam požiūrį gyveninti taip pat bus būtini. Turime ryštingai imtis šios problemos, o e, valstybės narės turi suprasti savo atsakomybę ir ją prisimti. Na, tvarumas. Aš manau, kad čia turime atsižvelgti taip pat ir į faktą, kad tai yra absoliučiai būtina Taip pat socialinis tvarumas yra būtinas ir siekti socialinės Europos. Ačiū. Argikanijos, vieną minutę. Presidente, komisarius, eh, durante la krisis. Pirmininkė, ponai komisarai, turėjau draugą ekonomistą ir jisai sakė, kad um, tvarumas yra tikslas, bet uh, krizė paliečia silpniausius. Uh, pereimo kelias yra labai sunkus, pasikeitimai aišku e, labiausiai palies silpniausius ir labiausiai pažeidžiamus. Mes dabar kovojame už teisingesnę ir už tvaresnę Europą. Mm, kai kas sako, e, kai kas spręsdami įvairius klausimus pamiršta, kad už visko dar stovi žmonės. Mums reikalingi tikslai, mums reikalingos vertybės E, reikia įvertinti socialinę politiką, nes reikia visų pirma nepamiršti, kad ne vien tik tais yra kažkokie tai skaičiai e, ir tikslai, mes turime užtikrinti žmonėms, kad e, jokios krizės ir jokios kitos bėdos nepalies silpniausių. Dėkoju, ponas Urtrasun. Vieną minutę. Dėkoju vicepirmininkė. E, pristatinėjame šį planą, pristatinėjame įvairius instrumentus ir aš čia norėčiau porą komentarų pateikti. Apie fondą kai kurie kolegos sakė, kad mes turime e, sukurti tinkamas sąlygas pereinamajam laikotarpiui ir aišku, e, man norėtųsi pirmiausia paprašyti, kad į pereimo dalykus būtų e, įrašyta tai kaip prioritetas. Dėl investicijos planų mes, man atrodo, kad kol kas mums trūksta ambicijų e, ir investicijų. Po Junkerio planas yra toks, koks yra, mums reikalinga naujų šaltinių, iš kurių galima būtų gauti išteklių, e, kad galėtumėm pasiekti tas sumas, kurios yra numatytos. Tik e, tuos e, išteklius turėdami galėsime pasiekti užsibrieštus ambicingus tikslus. Dėkoju, ponas e, Borčia, pusantros mintu, minutės. coinvolte questi sono i numeri verosimili di quella che potrebbe essere la prossima crisi. 160 tūkstančių darbo vietų patiria grėsmę. E, dar patirs ir daugiau. E, Europos komisija siūlo strategiją, e, kuri leistų išeiti iš naudojimo, iš anglės naudojimo. Manau, kad tai gali dar daugiau darbo vietų sugre, su, sugriauti. Aš fatalistas. Nes Europa turi imtis tokių žingsnių tuo tarpu, kai industrializacija atsirado Europoje. Jūs kalbėjote apie e, milijardą eurų, šiandieną tų pinigų neturime. Ar manote, kad galima tuos milijonus žmonių nusiųsti į kursus, kad jie persikvalifikuotų? Čia net nekalbame apie e, sanglaudos fondus ar, ar ar, ar, ar lyg, kažkokius kitokius fondus. Norėčiau, kad padėtų man šioje vietoje e, vertėjai, nes noriu pasakyti tokį priežodį, pagal kurį išeina, kad vaistai šiuo atveju yra ne vaistai, o nuodai. Pone Selewska, pusantros minutės ten plan przedstawiony jest bardzo powierzchowny nie wystarczy powiedzieć chcemy obiecujemy e, tym bardziej że komisja ma. šitas planas yra labai paviršutiniškas, neužtenka vien tik tai siūlyti ir žadėti. 2014 metais visos valstybės narės sutarė dėl to, kad reikia 40 procentų sumažinti e, emisijas iki 2050 metų. Man susidaro toks įspūdis, kad viskas dabar keliauja į šiukšlinę visi šitie įsipareigojimai. Tų skaičių daug, kai kurie skaičiai kertasi su bet kokia logika ir matematiniais principais. Iš kur tie milijardai, iš kur tas sumas gausime, kaip pereiti nuo to 7,5 milijardų iki 100 milijardų, kuriuo žada komisija. Jeigu jūs žadate naujas investicijas, tai pasakykite mums, kokios tai bus investicijos. Jeigu jūs manote, kad gausite 300 milijonų milijardų iš privataus sektoriaus, tai pasakykite, kaip Iš kur? Nes mums lieka viso labo 60 dienų. Dėkoju, ponės, ponas Lyzė. E, pirmininkė, kolegos. Aš e, turiu puikią viziją, kad mes čia Europoje e, galėtume tapti neutralus klimato prasme ir uh, E, visi 2018 e, metais e, komisijoje nusprendėme, kaip tai galime padaryti su papildomomis darbo vietomis ir ekonomikos augimu. Mums reikalingos tinkamos sąlygos ir kai kurie regionai atrodo daugiau persitvarko negu kiti. Atrodo gerai. Mes turime perinamojo laikotarpio fondą tam ir manau, kad visi Europos regionai turėtų tai padaryti. Mes galime pritaikyti sukurti e, tos naujų e, tikslų e, kriterijus ir visiems regionams, ne tik turtingiems regionams. Negalime tikėtis, kad Europa galės tai padaryti viena, mes turime turėti nacionalinę paramą ir komisija tai, tai E, patvirtino. Ir e, mano e, frakcija yra už tai, kad ATL turėtų būti iš, taikymas turėtų būti išplėstas. Baigdamas aš norėčiau kreiptis į kolegą, kuris už mane sėdi, tai ką jis sakė, yra tikrai neteisinga. Jis jeigu mes šiandieną neturėtume šito pasiūlymo dėl teisingo perimo fondų, tai mes šiandieną tiek daug apie tai nekalbėsime. Aš tikiuosi, kad mes galiausiai, mums galiausiai pavyks pasiekti, ką mes norime. Ačiū. Minutė. Ačiū, Liau, ponas Nica, vieną minutę. Ačiū, vicepirmininkė norėčiau pasveikinti Jūs pasiūlius 7,5 milijardo teisingos pertvarkos fondui tuo pat metu. Norėčiau grįžti prie to, ką Jūs paskelbėte šį rytą. Atrodo, kad EIB dalyvaus remiant projektus, kurie reikalingi siekiant dekarbonizuoti ekonomiką Rumunijos atžvilgių. Tai yra gyvybiškai svarbu. To, to, to, tos investicinės paramos reikia būtinai, nes pasak tyrimo pristatyto gruodžio mėnesį 80, 80 milijardų prireiks per 10 metų. Tai yra didžiulė suma 10 procentų BVP. Mums reikės EIB pagalbos, nes kitaip tai būtų padaryti labai sunku. Praeitie Europos investicijų bankas e, yra paremęs e, turtingiausias Europos e, Sąjungos zonas, kuriams nebūtinai visada reikia papildomos paramos. Vicepirminkė, kokių projektų reikės regionams, kuriems reikia dekaronizuotis, kokia bus skiriama socialinė parama? Tai apie 180 tūkstančių žmonių Rumunijoje nuo to patirs, patirs nuo poveikį. Ponas Kamfan, vieną minutę. Oui, bonjour, Aš esu iš Prancūzijos Čia piliečiai nešioja geltonas liemenes, norėdami pasakyti mums, kad ekologinis perėjimas turi būti teisingas. Būtent dėl to teisinga, kad pirmasis komisijos e, aktas po e, žaliojo kurso yra būtent teisingo pereimo fondai. Nes ne vienas e, europietis, ne viena teritorija neturi būti palikta nuo šalyje ir neturi būti pamiršta bet kokia kylanti rizika. Noriu pasakyti besikeičiantiems e, kraštutiniams dešiniesiems. Taip, iš tiesų E, tai yra nepakeliama našta. Bet pasakykite Venecijos žmonėms, e, kad mes dabar kovo, kovo, paklauskite e, Venecijos arba Australijos žmonių, ar mes daug, per daug ar per mažai darome, kad klimatas nesikeistų. Aišku, daug viskas kainuoja, bet jeigu neinvestuosime, tai visai sugrius tie mūsų kontinentai. Užtenka žvalgyti žvalgytis po užpakalinio vaizdo veidrodėlį, e, reikia veikti, nes jūs turite ir Europos parlamento, ir Europos piliečių paramą. Ar, Ar jūs sutinkate? Kart? Sutinkate e, atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Prašau, ponia Višnievska. Dėkoju, ponia pirmininkė ponas parlamentarė, jūs atstovaujate Prancūzijai. Aš esu priblokšta jūsų žodžių. Jau ištisus mėnesius geltonos liemenės priešinasi klimato politikai. Viskas vyksta Prancūzijos gatvėse. Jūs, jūsų e, energetika yra pagrįsta anglimi labai silpnai. Lenkijoje yra visiškai priešinga situacijoje. situacijoje. Mūsų ekonomika būtent yra pagrįsta anglimi. Ar tas perėjimas turi būti toks, kad valstybės e, neįsiklausytų į žmonių balsą? Labai svarbu, kad būtų tas perėjimo fondas. Mes jį remiame, aš jį remiu. Ypatingai remiu, nes tokiose šalyse kaip Lenkija yra skirtingas atskaitos taškas. Aš džiaugiuosi, kad Lenkija neblokavo e, gruodžio mėnesį neutralumo e, anglės neutralumo principo. Labai svarbu, kad būtumėm Europoje solidarūs, kad e, e, būtų Lenkijoje, ypatingai Lenkijoje ir visur kitur Europoje tas teisingas pereimas. Aš, per, aš remiu šį perėjimo planą dėl to, kad jis nepalieka nieko nuošalyje visoje Europoje ir ypatingai tose šalyse, kuriuose labiausiai to reikia. Dėkoju Jums, ponas parlamentarė, dabar žodis ponui Andresen. Vieną minutę. Mes turime pateikti e, atsakymą 50-mečiams e, e, angliukasiams ir jauniems klimato aktyvistams. Mes labai džiaugiamės teisingos pervarkos fondų pritaikymo angliakasybos reginiams. Tačiau mes dar turime 21 procentą klimato investicijų ir taip pat E, Junkerio ir Tingerio nustatytų, e, finans, nustatytų e, lėšų iš finansinės, daugiausiai finansinės perspektyvos. Ir tokie koncernai kaip Siemens ar kiti nesirūpins tuo, kad 50-mečiai angliakasiai turėtų ateitį. Mums reikia viešųjų investicijų ir nuosavų išteklių ES biudžetui. Europos E, Europa norėtų, kad import tas, kuris um, importuojamos prekes, kurios uh, pagamintos teršiant aplinką, būtų apmokė, apmokestintos CO2 mokesčių. Dėkoju. Labai ačiū. Pone Izabelė Klots. Uh, ponė pirmininkė, ponas komisarė. Daugeliu valstybių narių dujos ir anglis lieka vienintelis, vienintelė priemonė mm, e, siekiant tų neutralumo tikslų. E, man, Paryžius skatina naudoti švarius išteklius. E, tose šalyse dėja, kurias turiu galvoje, negali būti e, E, užtikrinamas saugumas be anglies. E, aš norėčiau, kad būtų Lenkijoje išskirtas Lenkijos specifiškumas. E, būtent dėl to mes prašome, kad mes prie to energinio neutralumo pereitumėm uh, E, palaipsniui. Mums priimtina data būtų 2070-ieji. Specialistai mano, kad jau 2050 metais Europai gali pritrūkti energijos. Ar um, nebūtų protinga ir ar nebūtų pateisinama ir toliau naudoti anglį, nes būtent anglis mums užtikrina energetinį saugumą kuris šiandieną gali būti lydimas e, modernizacijos. Pavyzdžiui, Lenkijos anglės elektrinės, anglini kūlenamos elektrinės um, gali būti reikalingos tam, kad daugiau energijos pagamintų vokiečių vėjo jėgainės. Dėkoju. Dabar ponia Karvajo, jai žodis vienai minutiai. Pone pirmininkė, ponai komisarai, Čia e, labai ambicingas tikslas e, pereiti prie tos žalesnės e, ekonomikos. Tačiau yra du labai svarbus aspektai. Investicijos turi būti mm, naudingos tiems pasiūlymams. Reikia labai E, didelį dėmesį skirti technologijoms ir švarioms energijos rūšims. Mes turime sukurti e, paprastą ir aiškę valstybinės paramos sistemą, turėdami e, omenyje ypač tas valstybės, kuriuose energetinis perėjimas kainuos daugiausiai. Ir taip pat turime nepamiršti žmonių, nes žmonės, būtent žmonės, turi būti visų mūsų veiksmų centre. Dėkoju, ponas Fernandės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisijos vicepirmininką ir padėkoti Timermansui už tai, kad paminėtas buvo Asturijas, Ispanijos regionas šiaurėje. Jau nuo 9-ojo dešimtmečio mes e, kenčiame, kai buvo prasidėjusi E, naftos krizė, naftos krizė prasidėjo jau 80-ame dešimtmetyje. Labai gerai, kad duodamas atsakymas klimato kaitai. E, mes suprantame Ispanijoje, kaip ir visoje Europoje, visi supranta, kad reikia kovoti su klimato kaita, tačiau mes kaip socialistai suprantame, kad šis procesas turi būti pagristas taisyklėmis, turi būti subalansuotas ir turi būti užtikrinama visų piliečių teisės bei e, E, pareigos. Ačiū e, komisijai už tai, kad tą planą sukūrė, tačiau vis tik tais dar lieka labai daug klausimų, kurie net nebuvo iškelti. E, vis tik tais būtų gerai tuos klausimus pagėliau išklausyti. Namorica Kornera. Čas vystąpienia jedna minuta. Ponas Korner, Vieną minutę. Pone, e, ponas Kionė, vieną minutę. Dėkoju. Kolegos, norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą pasiūlymą, už e, žaliai kursą ir e, teisingos pertvarkos fondą. Mes turėtume galiausiai kovoti ir optimistiškai pasižiūrėti į procesus susijusius su klimato kaita. Mes turime investuoti į inovacijas ir E, e, turėtume e, tai daryti ne tik draudimais. Privatus kapitalas turi būti mobilizuotas, kaip anksčiau buvo numatytas. Mums nepavyks to padaryti, jeigu mes nesukursime tokio verslo modelio, kuris neleis mums privačias investicijas mobilizuoti. Ir tokiu būdu mes galėsime geriau paskirstyti investicijas ir mano šalis, Vokietija, tą siekia padaryti, tuo pasirūpins. Norėčiau pasakyti, kad kolega Ra Rail, jo jau nebėra čia, bet jisai e, kalbėjo apie e, e, Šiaurės Vestaliją. Jų tas. Ten, tame, tame regione yra labai daug angliakasybos pamonės ir daugelis žmonių turi prisitaikyti prie naujų darbo vietų ateityje ir klima, klimato kaita nepraeis, e, jeigu mes nesukursime ateities darbo vietų. Petra Desuter, vieną minutę, prašom laikytis jums skirto laiko rimto. Pirmininkė, vicepirmininkė, Europos žaliasis kursas yra būtinas ir skubus atsakas į klimato atsaką. Jūs turi būti sąžiningas ir teisingas. Noriu padėkoti Jums, kad jūs įtraukėte socialinės Europos planą į dabartinį komunikatą, bet svarbiausia, e, jį reikia finansuoti. Teisingos pertvarkos mechanizmas turi padėti regionams, kuriems yra, kyla problemų pertvarkoje, nes jie priklauso nuo iškasnio kūro. Aš tikiuosi, kad e, jis nebus naudojamas e, sumokėti, išpi, e, išpirkti iš regionų, kurie nenori imtis priemonių, nors ir galėjo tai padaryti iki šiol vicepirmininkė. Jūs jūs tarėtės dėl sudėtingo susitarimo su kartais nenoriai tai žiūrinčiomis valstybėmis narėmis, bet nepasiduokite, mes jūs remsime visada. Svarbiausia, reikia, kad finansavimas būtų teikiamas su sąlyga. Valstybės narės, kurios gauna pinigus, turėtų rodyti rezultatus. Turime e, laipsniško e, iškasnio kūro atsisakymo planų. Ačiū. Jadviga Višnevska, toliau vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Šiandieną sužinojome, kokie yra komisijos planai. Jie nėra labai aiškus ir nėra labai tikslus, kalbant apie tą teisingą perėjimą. Ar tikrai nepakanka tų siūlomų sumų, ar tie fondai bus teisingi, man atrodo, kad ne ponas Timermans e, komisijoje e, aplinkosaugos komitete, kai jo buvo paklausta, kaip jisai įsivaizduoja e, Lenkijos šachtų ateitį, jis sakė, kad gana sunkiai mes tikrai negalime įsivaizduoti kitos uh, E, ekonomikos Voki e, Lenkijoje kaip pagristos anglimi, e, tai yra mano tevinė, taip jau yra. Ar komisija paskaičiavo, kiek realiai kainuos energetiškai viską pertvarkyti? Aš primenu, kad Lenkija savo pakete, energetinėme pakete turi 80 procentų net anglies, mums tikrai reikalinga daugiau laiko, kad pasiektumėm tą klimatinį neutralumą. Pone komisijos pirmininkė, tikr, jūs sakote, kad nieko negalima palikti nuo šalyje, tad laikykite savo žodžių. Dėkoju. Poniai parlamentariai, dabar ponė Benžumėja. Labai ačiū. Mes, mes turime žiūrėti, kad sprendimai nepakenktų žmonėms, piliečiams. Dekarboniza, dekarbonizacija um, Europoje turi būti tokia, kad valstybės ir toliau išliktų konkurencingos, kad dirbtų žmonės, dirbtų įmonės. Uh, Aišku, kad dekarbonizacija ir delokalizacija yra reikalingi dalykai, tačiau reikia galvoti, kuo viską pakeisti. Ispanijos atveju nebūtų logiška, kad tokia valstybė, kuri um, pasiekė um, nustatytų tikslų, um, dabar nukentėtų. Um, diskusija būtų kaip ir vardan ko mes ir toliau turime išlikti konkurencingi ir suteikti piliečiams instrumentus, kurie, kuriais jie gali kurti savo ateitį. Išvadai pasakysiu, kad tie fondai visi planai konkretūs e, turi būti nukreipti į tai, kaip sukurti naują konkurencingą energetikos rūšį. Dėkoju. Dabar žodis Agnes Engerijus. Viena minutė. Ačiū, pirmininkė, kad pasiektume pažangos, įskaitant socialinės, e, yra būtinybė ir tai turime daryti panaudodami socialinės Europos planą. Ne viskas tame plane yra visiškai aišku, tačiau ketinimai aišku, niekas neturi būti palikti nuo šalyje. Žinoma, kad globalizacija, technologijos, energetinė pertarka keičia viską ir mes turime investuoti į naujas darbo vietas, skirti daugiau lėšų, kad užtikrintume tvarumą ir tą tvarumą užtikriname sąžiningų būdų. Visi turėtų turėti galimybę uždirbti padorų atlyginimą, jeigu jie dirba netgi su, ir su platformomis. Ir aš e, lauksiu komisijos pasiūlymo dėl sąžiningo darbo platformų aplinkoje. Džiaugiuosi, kad e, komisija kalba apie kovą su klimato skurdu, nes tai skaudžiai gali kainuoti e, šis, šį pertvarką. Reikia įvairiausių planų jų gyvenimo, bet tam reikės ir didžiulių lėšų. Ačiū, ponas Jan Huitema, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisijos vicepirmininkui. Miškų gaisrai Australijoje labai aiškiai parodė, kad būtina e, nedelsantins veiksmų dėl klimato kaitos. Europos žaliasis kursas veiks tik tada, jeigu jį rems ir žmonės, ir bendrovės. Ir rimtai tai bus žiūrima. Nėra jokios prasmės nieko daryti, jeigu e, žmonės negali susimokėti savo sąskaitų. Aš pritariu ilgalaikiam planavimui ir ilgalaikiai paramai, panaudojant galbūt kažkokius Europos lygmens mokesčius ar paskolas, bet prieš kreipiantis į mokesčių mokėtoją, kad jis mokėtų dar pinigų mokesčių formą, reikia tam tikro politinio parodarumo, e, išsiaiškinant, kur galima pakeisti prioritetus ir rasti Europos biudžete pinigų. Tas pats dėl valstybių narių. Valstybės narės pirmiausia turi užtikrinti, kad jos Europos finansavimą panaudotų e, dabar kiek, tą, kurį gauna prieš prašydamas daugiau pinigų, nes ES nėra bankomatas. Ačiū toliau, pane Roz. Dėkoju, pirmininkė. Teisingo perėjimo fondo pristatymas yra gera naujiena, nes perėjimas gali pavykti tik tada, jeigu jis bus teisingai ir socialiai vykdomas. Visi regionai Europoje nėra vienodi. Daug yra pramonės regionų, kuri išskiria daug CO2, pavyzdžiui, e, anglies pramonė. E, tuose regionuose tarš, e, tarši veikla yra ekonomikos pagrindas. Nereikia palikti tų darbuotojų, reikia jiems atverti e, teisingo e, ir tvaraus darbo perspektyvą, kad jie galėtų e, oriai gyventi toliau ir kad jie galėtų dalyvauti e, žiedinėje ekonomikoje. Mes um, turime tuose regionuose e, įgyvendinti atitinkamus e, planus ir e, nustatyti turime griežtas sąlygas, kad visos Dėkoju. Kristian e, Silvija Bušoj, viena minutė. Labai ačiū. Tvarus finansavimas yra e, žaliojo kurso pagrindas. E, e, Teisingos pertvarkos fondą pasiūlė ITRE komitetas ir, jo, ir jų kolegos. Ir jis siūlo, kad šios bendruomenės atsikratytų priklausomumo nuo anglies. tai yra skaitmeninė ekonomika. 41 procentas Rumunijos regiono patirs to įtaką. Mums reikia tinkamos paramos atsinaujinančios energijos naudojimui. Mes turime sukurti naują ekonomiką, naujas darbo vietas ir perkvalifikuoti dabartinius darbuotojus. Tai turi būti pinigai, e, turi, turi būti nauji pinigai, o ne tie, kurie e, paimti iš sanglaudos fondų. Dėkuoju, mis, e, ponė Kreil, vieną minutę. Aš sveikinu žaliojo kurso pasiūlymą ir ne, taip pat pasiūlymą dėl teisingos pertvarkos fondo. E, taip, mes turime sustiprinti nukentėjusius regionus ir šiame pasiūlyme e, visgi yra kai kurie neaiškus e, punktai, pavyzdžiui, finansavimo klausimas 7,5 milijonai eurų, ar ta suma yra pakankama ar ne. Mums reikia ne pinigų paimtų iš sanglaudos fondo, bet mums reikia naujų, naujo šviežio fondo. Ir Norėčiau mums visiems palinkėti gerų dėrybų dėl naujo, naujos DFP ir e, dabar valstybės e, narės e, turi pritarti komisijos pasiūlymui. Ir mes turime pasirengti šitam perimui, mes nenorime remti bedarbų, mes norime sukurti naujas perspektyvas dirbantiesiems. Ačiū. Dėkuoju. Dabar po, ponas uh, Pekarinen Renew frakcija vieną minutę. Mes turime užtikrinti išteklius to teisingo pereimo fondui, mes būtinai turime tą padaryti, nes e, tikslas yra galėti naudoti jau egzistuojančius finansavimo instrumentus, tokius kaip Investing Europe. Yra paskaičiuota, kad sanglaudos politikai skiriama trečdalis bendro finansavimo. Aš manau, kad taip pat dalis turi būti skiriama tam teisingam e, energetiniam perėjimui. Ypatingai tuose regionuose, kur e, e, didžiausias problemas kelia kalnakasybos pramonė. Aišku, reikia pagalvoti, kaip tuos E, pramonės procesus pertvarkyti, kad nebūtų naudojama anglis. Bet kokiu atveju reikia daryti viską, kad e, Europos pramonė kaip galima greičiau išeitų iš to anglės naudojimo. Ponas Blos, vieną minutę. Gerbiama ne, pirmininkė, e, pirmininkė, e, gerbiamas Timomans Dobrovski, e, sąžiningas klimato apsauga be teisingumo nėra įmanoma. Mes turime viską, į viską, viską padaryti, kad galėtume ateityje investuoti į ateities profesijas ir kiek įmanoma greičiau. Ir tai, ką jūs čia pasiūlėte, yra per mažai. Vietoj to, kad imtume naujus pinigus, mes mes e, dabar paimame senas lėšas ir Negali būti, kad finansavimas bus teiktas tuo atveju, jeigu bus atsisakyta anglė, ang, anglėkasybos pramonės. Vokietijos federalinė vyriausybė turi prisimti atsakomybės, jie nori apsaugoti klimatą, neteikdami tam papildomų pinigų, tačiau taip neveiks. Klimato kaita ne, ne, negali nekainuoti nieko. Gražiai žodžiais nieko nepadarysime, mums reikia kurti rydienos automobilius ir technologijas. Ir, e, Norėčiau, kad ir jūs, ir federalinė vyriausybė veiktų nuosekliau. Dėkoju. Dėkoju. Adam Jarubas, vieną minutę. Przyjmujemy na siebie wielkie pionierskie w skali świata zobowiązania. Pone pirmininkė, tai yra istorinis iššūkis. Kaip pasiekti tą klimatinį neutralumą iki 2050 metų? Visą tai reiškia, kad mūsų tikslai nustatyti iki 2030 metų turi taip pat būti paaukštinti. Tas perėjimas neapsiriboja vien tik tais energetinių perėjimų ar pasikeitimų. Aišku, kad bus ir socialinių pasiekmių. Dėl to šis perėjimas turi būti teisingas. Mes jau kalbėjome apie tai, kai diskutavome apie naujovišką e, kvotų, e, priekybos kvotomis mechanizmą. E, mes visus klausimus turime užduoti toms šalims, kurioms energetinis perėjimas yra daug didesnis per, iššūkis negu kitoms šalims. Džiaugiuosi, kad fondai, e, fonduose pagausėjo pinigų ir aš esu įsitikinęs, kad šitie fondai bus naudingi. Aš prašau šį fondą, šiam fondui skirti prioritetą e, ir jeigu iš bendros rinkos ar iš kitų šaltinių atsirastų dar daugiau pinigų. Dėkoju, pane Markės, vieną minutę. Taip, ponė pirmininkė, ponas komisarė, vicepirmininkė, Europos komisija per, e, perdavė šios dokumentus. E, klimato kaita e, kelia daug problemų, neligybės problemų. Europos komisija turi kovoti su jomis mes turime leisti atitinkamus teisės aktus ir imtis atitinkamų iniciatyvų. ES valstybių situacija, kalbant apie emisijas, yra skirtinga. Ne vienodai e, reikia dėti įvairias, e, ne vienodai reikia dėti pastangas. Pavyzdžiui, Portugalijos padėtis, kalbant apie atsinaujinančias energijos rūšis, yra gera E, dėl to, kad ji pakankamai investavo į šią sritį ir dėl to, kad ji yra to, tame regione, kuriame yra. Žinoma, kad reikia pertvarkyti valstybių ekonomiką ir perkvalifikuoti žmonės. Pirmininkė, dėkui. Dabar žodis ponui Holmgren. Jam skiriama viena minutė. Mm. Ačiū. Aš e, tikrai esu už e, teisingą pertvarką. Ir šiame pasiūlyme yra daug, kas man patinka, kad reikia veikti būtent dabar, o ne kažkada. Bet reikia patikslinti kai kurios dalykus. Pasiūlyme visų pirma kalbame apie teisingos pertvarkos fondą. Bet nėra reikalavimo, kad tos šalis, kurios gauna pinigus, laikytųsi klimato tikslų reikalavimų. Jeigu, pavyzdžiui, suteikiame e, finansavimą šalimis, kurios naudoja ekonomiką, ekonomikoje e, akmens angliai, tai jos turi pereiti prie kitų šaltinių. Teisinga pertvarka reiškia, kad reikia kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti tvarų e, vystimas žmonėms, kurie praranda darbo vietas dėl nu, iškasnio kūro nutraukimo, naudojimo nutraukimo. Klimato kaitos centre turi būti žmonės, tuomet palsauksime sėkmės. Panas Buzek toliau, vieną minutę. E, Dėkoju pirmininkė, panas vicepirmininkė. Aš norėčiau pareikšti, jog esu labai patenkintas, kad komisija mums pateikė konkretų pasiūlymą e, paramos pasiūlymą tiems regionams, kuriems to labiausiai reikia. Pasiūlymas yra, yra tiek išdėstyta minčių diskusijų metu, kad aš net nenorėčiau tų idėjų kartoti, tų minčių kartoti. Tačiau manau, kad dauguma e, parlamento narių e, išrankios viską, kas yra labiausiai teigiama iš visų išsakytų minčių. Paminėsiu keletą bendrų dalykų. Fondas turi būti skirtas tam, kad tie žmonės, kurie gyvena šiuose labiausiai pažeidžiamuose regionuose, suprastų, kad klimato neutralumas kurį mes urlome pasiekti iki 2050 metų, bus pasiektas su jais, o ne prieš juos. Mintis buvo iškelta Katovicuose, kai vyko COP23. Tačiau šiandieną, kadangi tas fondas buvo išplėstas, m, aš e, noriu kreiptis į Jūs ir paraginti, E, kad surasti dar daugiau pinigų e, ir papildyti tą fondą, nenuskriaudžiant tuo tarpu kitų programų. Dėkoju Jums, ponas parlamentarė, dabar ponas Satori. Tuo metu, kai kalbame apie pereimo fondą ir apie so, e, socialinį teisingumą, man labai gaila, kad nedalyvauja komisaras Šmitas. Žinote, darbo sauga E, energetinis skurdas, e, visi benamiai ir panašiai yra tam tikra sąlyga, kaip pereiti prie e, tos teis, švaresnės ekonomikos. Žinote, kad neligybės Europoje vis gilėja ir tai labai destabilizuoja Europą. Mes laukiame, kad socialinis teisingumas gautų daugiau įsipareigojimų. Mes ekologiją atstovaujantis parlamentarai e, linkime, kad e, tai, apie ką mes čia šnekame, taptų realybę visiems ES piliečiams. Dėkoju, ponas Frans Bogovič. Viena minutė skiriama jo pasisakymui. Evropei in to je naš. Na, tai yra mūsų žalėsis kursas, kuris padės mums reaguoti klimato pokyčius ir skubės situacijas. Šiandieną mes turime pasiūlymą dėl teisingo, teisingos pertvarkos fondo ir mechanizmo. Ir be abejo, mes pasisakome už tai, kad reikėtų palaikyti tuos, kuriems, kurie yra sunkesnėje situacijoje, ypač kasybos sektorėje Slovenijoje, kur E, beveik vienas trešdalis elektros yra gaminama anglimi kūrenamų elektrinių. Mes turime padėti tiems regionams, tačiau jie ne vieninteliai, kurie sumokės žaliojo kurso kainą. Todėl e, būsimoje DFP mes turime numatyti ir kitas nuostatas ir poreikius atsižvelgiant į atsinaujinasias energetikos infrastruktūras, taip pat e, sektorių transformaciją, pavyzdžiui, e, automobilių, e, plieno pramonės pertvarkas ir panašiai. Taip pat turime atsižvelgti ir į kitas politikas. Todėl derintis dėl DP mes turime e, turėti susidarę aišku vaizdą, kiek kainuos žalėsis kursas ir iš kur gausime tų lėšų. Dėkoju. E, e, Bonas Karas. Dėkoju. E, mes savo keliame teisingus būtinus tikslus ir e, jie nėra pakankamai ambicingi. E, mes taip pat žinome, kad tai nėra vienkartinės priemonės, nėra tokių, tokios vienos priemonės, kuri padėtų mums įgyvendinti šitos tikslus. E, mes turėtume daugiau pinigų tam skirti. Todėl yra labai svarbu, kad mes gautume 200 milijardų eurų per metus investicijų ir mes džiaugiamės, kad per kitus 10 metų norime mobilizuoti 10 e, milijardų eurų. Mes e, norėtume užtikrinti, kad būtų sukurta teisinga pertvara ir pertvarka ir tuose regionuose, kurie labiau nukentėję. Žinome, kad gali kilti socialinių e, problemų, jeigu mes neužtikrinsime socialinės vienybės tuose e, pertvarkos regionuose. Jeigu norime visą tai stabilizuoti, tai mes turime e, įdėkti ir socialinį ramstį Europos Sąjungoje. Mes darome daug, tačiau mes turime savo įsikelti ir tokį iššūkį. Dėkoju. Ponas Dorfman, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Vicepirmininkė, aš manau, kad mes visi vieningai manome, kad mums reikia pereimo e, tink, tink, teisingos pertvarkos fondo, kad, mes, ne, kad mums reikia ir e, atitinkamų žaliavų, kad mažiau išmestume CO2 į aplinką. Ir Europos e, sąjunga galiausiai turi prisidėti prie to, kad mm, mm, ES žino, kad tai įdėgusi tam tikras priemonės praras darbo vietų ir tie žmonės, kurie dešimtmečius dirbo anglių kasybos pramonėje, gali nu kentėti, todėl mes e, turime rasti e, tinkamą požiūrį ateityje, mes turime reikalauti e, tinka, stiprinti tinkamas technologijas ir mes turime taip pat užtikrinti ir biotehnologijas kaimo vietovėse. Dėkoju. Ponas Levandovskis. Vieną minutę. Dėkoju. Teisingo pereimo fondai, fondas, jo pavadinimas reiškia, kad tas fondas turi būti paskirstomas proporcingai e, socialiniam krūviui tenkančiam regionams, kurie turi atsikratyti kalnakasybos pramonės bei anglės. Aišku, kad Europa šiuo požiūriu yra be galo skirtinga. Jeigu kalbėsime apie e, žaliai kursą, tai reikia pasakyti taip. Bet e, Europa neturi būti vien tik žalia. Europa tu, turi tuo pačiu būti ir konkurencinga. Reikia sakyti taip, bet. Kodėl taip, bet? Ogi todėl, kad jeigu Europa pradės įgyvendinti šį projektą, tai ji E, turi pasiekti sėkmės. O tam, kad pasiektų sėkmės, reikalinga socialinė apsauga. Kol kas labai didelis neiškumas šioje srityje. Jeigu mums e, būtų pasiūlyta kažkas konkretaus šioje srityje, tai, mums, e, tai mes atsakysime tada taip. Yes, we can. Ponės ir ponai, šiuo metu spontaniškų pasisakymų prašo 35 e, parlamentarai. Na, mes neturime galimybių tai padaryti, visus išklausyti, taigi aš daugiausia aštuonis, aštuoniems žmonėms suteiksiu žodį. E, tam, kad galėtume suspėti pagal numatytą laiką. Taigi dabar, ponia Marija Spirakė. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė, vicepirmininkė Dombrovskija, vicepirmininkė Timramanasai. Noriu abiems padėkoti už tai, kad atėjote pas mus ir pristatėte investicijų planą. Labai svarbu suprasti, kad tam, kad pasiektume teisingą pertvarką, turime nustatyti kriterijus. Ypač kriterijus skirtus akmens anglės kasybai, kokią dalį BVP galima skirti e, tai kasybai, kiek ji užtruks ir taip toliau ir taip toliau. Visiškai akivaizdu, kad 23 metų reikės e, nustraukti akmens anglės gamybą 28 e, metais jau neturėtų būti likę iš vis akmens anglės. Aš manau, tas greitis yra svarbus ir norėčiau paklausti, kokį vaidmenį suvaidinės šis pertvarkos greitis Dabar Šiaurės Makedonija. Aš norėčiau pasakyti, turime suteikti jiems ateities perspektyvą. Jie turi suprasti, kokios yra galimybės, kas jų laukia ateityje ir tai turi būti visiškai aiškiai jiems pasakyta. Pone Tot, ačiū. Gerbiami komisijos nariai, Aš džiaugiuosi tarybos sprendimų prieimtų gruodžio mėnesį, kad ES taptų neutrali klimato prasme iki 2050 metų. Bet tai kainuos daug pinigų, daug investicijų, bus dėlį socialiniai kaštai. Turime remti mažesnių pajamų šalis ir mažiausiai išsius regionus ir tuos sektorius, kuriuose bus prarastos darbo vietos. Taigi turime įsteigti teisingos pertvarkos fondą, kuris užtikrintų, kad energijos kainos, maisto kainos nepadidėtų. Ne viena valstybė, ne vienas regionas neturi būti paliktas nuo šalyje. Ir turime sukurti sąlygas teisingos pertvarkos procesui. Noriu pabrėžti, kad teisingos pertvarkos fondas neturėtų būti finansuojamas iš tradicinių bendrijos politikos ryčių, sanglaudos ar bendros žemės ūkio politikos. Mums reikia finansavimą iš už daugiametės finansės pr programos ribų. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad finansavimas turi būti skirtas ne tik toms šalims, kuriams e, e, anglės kasimo nutraukimas sugaltų problemų. Ačiū toliau, ponas Sokolo. Ačiū, pirmininkė. E, vicepirmininkai, klimato kaita yra realybė. Matome tai kasdien. Ir galima pajusti toks klimato kaitos poveikį. Pavyzdžiui, Kroatijos miestuose Zadare ir Dubrovnike, kur turime kultūrinio paveldo, kurį reikia apsaugoti, tai čia reikia to nepamiršti taip pat. Taip pat turime atsižvelgti ir e, žaliojo sustarimo tikslų poveikį mūsų pramoniai. Jeigu kalbėsime apie žaląją pertvarką, žalį kursą, tai turime uh, atlikti poveikio vertinimus. Antra, turime aiškiai apibriežti, kokia parama bus teikiama labiausiai pažeidžiamoms grupėms. Ir trečia, lėšos skiriamas finansuoti pertvarką neturi būti skiriamas sanglodos politikos sąskaita. ES pagrįsta yra solidarumu ir sanglauda tų dalykų neturime pamiršti. Ketvirta, mums reikia taip pat apibriežti kriterijus e, taikomas investicijoms. Ačiū. Dabar kolega Perjera. Gerbiami kolegos, e, žaliojo kurso tikslai E, ir tikslas yra e, išsivyščiusi ir e, tvaresnė, sveikesnė Europa su didžiulė rūšių įvairovė. Ir taip pat mes turime užtikrinti žiedinę ekonomiką ir kartu suderintą augimą. Tačiau mes taip pat kalbame ir apie tokią politiką, kuri siūlo užimtumo perspektyvas. 25 procentai bendrijos biudžeto turėtų būti e, skirta Mm, energi, energetiniam pokyčiui. Ir e, mums reikia esminio dalyko, tai yra naujų idėjų, kad mūsų ekonomika auktų tvariai. Mums reikia konkretaus pasiūlymo e, tiek užtikrinant žalę ekologišką e, energiją, taip pat komisija turi realistinių metodų dėl anglės dvideginio išmetimo mažinimo. Uh,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 Jau mėnesių mėnesius mes kalbame apie pernam, pe, e, teisingos pertvarkos fondą ir e, mes šiandien išklausėme daug aiškių skaičių. Tai yra labai teigiamas 5000 e, darbuotojų padidėjimas. Žinome, kad 5000 darbuotojų iš tikrųjų smarkiai nukentės nuo to, kad bus uždaryto įvairūs renginiai, ypač vakarų Graikijoje ir Meralopolyje. Me, me, Taip pat svarbu atsižvelgti į problemas, kurios egzistuoja tam tikruose regionuose. E, ne, ne vienas regionas yra per žalės. Visi regionai turi e, gauti naudos, klėstėti dėl šios naujos situacijos, o tam mums reikia specifinių e, veiksmų ir indėsink. Ir, ir, suderintų tarp regionų veiksmų. Mes turime būti ne tik teisingi, bet ir efektyvūs. Taip pat turime atsižvelgti ne tik į pačius regionus, bet į e, visą ES. Kitai žodžiai tariant, mes turime e, sudėlioti visą dėlionę, kad matytume bendrą e, horizontą. Ačiū. Lopes Aguilar. Lopes Aguilar, prašom. Julia Ward. Julia Ward. Ar yra Julia Ward? Dėkoju, pirmininkė. Mano nutolusiame Šiaurės Anglijos regione, sąžininkoje bendruomenėje po žemėmis vergiškai dirbo kartų kartos jaunų žmonių ir vyresnių žmonių. Ir jie tiekė tokį produktą, kuris buvo reikalingas viskam ir traukiniams, ir, ir e, laivams, ir mūsų pramonė, ir tai padėjo sukurti mūsų klestinčią e, ekonomiką. Aš žinau, kas atsitinka tada, kai e, tam tikra pramonės šaka išnyksta ir niekas jos nepakeičia. Valdant Thatcher, Doromo apygardos plieno darbininkai dirbo tikrai labai mažu atlyginimu atlyginimo 8 valandas per dieną, 5 dienas per savaitę. Šitie vyrai buvo sulaužyti, jų vyriškumas buvo prarastas, jų orumas, jie prarado orumą. Kokį skirtumą galėjo padaryti, kokį skirtumą galėjo tai padaryti mano bendruomenė ir tais, tiems žmonėms, jeigu mes būtume turėję teisingos pertvarkos fondą, tai būtų padėję užtikrinti e, jų savigarbą. Ačiū. Na, noriu štai ką pasakyti. Jūs žinote, kad mes laiko neturime, viršijome jį. Ir mes uh, turime 35 norinčius pasakyti. Ir dabar uh, uh, netgi kai, kai kurių uh, nėra, pusės beveik nėra. Ir mes visą laiką turime klausti, kas yra ir ko nėra ir dėl to mes dabar laiką švaistome. Taigi dabar ponia Gibson Barbara. Von den Lipa von Renew. It's not here. Pes. Pane Susana Solis Peres. Nėra. Gracias, presidente. Gracias. Dėkoju pirmininkė, ačiū Jums komisarė, kad pristatėte šiandieną. Man atrodo, kad regionams Europoje e, finansuoti būtina šis planas, kuris buvo pristatytas, milijardai eurų. E, E, bet, bet e, yra numatyta, tačiau mums rūpi, kaip jie bus paskirstyti per tuos artimiausius metus. Jūs e, paminėjote Asturijų regioną, kaip Kastilė Leon, Aragonas ir kiti regionai jau uždarė savo šachtas, padarė namų darbus. Ir dabar šiuose regionuose žmonės labai kenčia nuo nedarbo ir žmonės tiesiog tuos regionus palieka. Norėčiau, kad jūs e, paprašyti, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į šios regionus, e, nes reikia, kad tikrai niekas neliktų nuo šalyje, reikia, kad tuose regionuose e, būtų kuriamos darbo vietos ir kad iš jų nevažiuotų žmonės. Toliau ponas Bogdan Rančia. Dėkoju, ponius ir ponai. Mes palikome atviras duris dujoms bei atominė energetikai. Mano klausimas būtų skirtas komisarui. Kaip galiu suprasti tą pereinamąjį laikotarpį, kuris dar atviras dujoms ir brandulinė energetikai. Vakar EIB e mm, valdytojas sakė, kad tai nėra damoklo kardas. E, mm, man atrodo, kad vis tik tais reikėtų pažiūrėti į tai kaip į e, protingą ir teigiamą energijos šaltinį. Svarbu danga. Dėkoju, aš e, labai susidomėjęs žiūrėjau tą pristatymą, tačiau e, mane kai kas neramina. Visų pirma, jeigu norime teisingo perėjimo, e, e, viešosios paslaugos yra svarbus labai dalykas, Kodėlgi kalbame iš karto apie griežtą taupimą? Tikrai nereikia griežtai taupyti, nes tokiu būdu smulkus visi verslininkai e, ir veikėjai užsidaro. Pirmiausia, e, kyla toks klausimas kaip socialinis dempingas. Tačiau jūs pirmiausia galvojate taikyti europinės taisyklės. Ar jūs manote, kad to pakanka? Aš manau, kad ne. Kita vertus, jūs sakote, kad jūs remsite didelės įmonės, tačiau problema yra ta, kad jau metų metus mes tas įmonės subsidijuojame, teikiame joms paramą, e, e tą paramą jie įsideda į kišenę ir kažkur tai išnyksta, išvažiuoja. Tai negi ir toliau bus tai daroma. Dėkoju, ponas Matijuveden. Jo nėra. Toliau ponas Mandas. Ačiū pirmininkė komisarė. Žaliasis kursas yra didžiulis iššūkis. Visi nori daugiau pinigų. Bet aš siūlyčiau, kad artimiausioje ateityje žalį kursą padarstume eksporto produktu, iš kurio ES už